palaikyti, paremti nacionalinę demokratiją, stiprią europinę demokratiją. Ačiū uždėmesi. Dėkoju, ponios ir ponai. Diskusiją baigėme. Trumpas pranešimas, kurį padarė kurio reikalavo jau keli kolegai. Bengazija buvo užpulta Junktinių Amerikos valstijų ambasada ir to išpolio metu žuvo keli ambasados darbuotojai. Tai yra terorizmas, terorizmo aktas, kurį aš noriu pasmerkti ir noriu išreikšti Junktinės Amerikos valstijos piliečiams mūsų užuojautą. Ačiū.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 Kažkas nori pasisakyti dėl darbo tvarkos. Prašau. Norėčiau pritarti tam, ką sakė mūsų pirmininkas. Reiškiame gilę užuojudą amerikiečiams dėl šito uh, e, išpulio. Uh, e, JAV konsulato uh, žuvo uh, ambasadorius. Taip pat norėtume pareikšti užuovį, e, užuojautą Libijos žmonėm, kurie iš tiesų nenusipelno tokios e, reputacijos, kurią primeta keli fundamentalistai. Kolegos rugsėjo ketvirtąją imtasi gyvendinimo priemonių. Žemės ūkio komitetas pateikė rekomendaciją dėl teisės akto užregistruoti prieštaravimai iki nustatyto termino pagal darbo tvarkos taisyklę. Taisyklės, taigi rekomendacijos laikomos patvirtintom, jos įsigalios atėjus laikui ir tai E, bus pridėta kaip priedas e, prie sąrašo, dėl kurio bus balsuojama šiandien dėl darbo tvarkos. Ponas Eilers, aš noriu pasisakyti kaip Europos parlamento delegacijos santykiams su Junktinėmis Amerikos valstijomis atstov, vadovas ir esant